So it's oh, wait, wait, wait, wait. Okay. Mr. Mr. President, can we, can we start? It is, it is ordered at 10 o'clock and I don't know what the time is. Pirmininkė, gal uh, galim pradėti? 10 uh, valandų jau regis yra, bent jau mano laikrodis, tai, uh, tai veikia. Na, um, mums pranešė, kad kai kurie kolegos tebe, tebe bėga į salę, bet, e, kaip suprantu, nelabai norite laukti, tai e, pradėkime. Posėdį pradėsim nuo pirmo punkto, darbo tvarkės tvirtinimas, nedidelis e, pakeitimas, nebalsuosime dėl Vlasak pakeitimo, bet išklausysime pranešėjų apie padėtį, toks pakeitimas. E, posėdis transliuojamas internetu, kaip žinote. Pereikime prie antro darbo tarkės klausimo. Posėdžio protokolo um, tvirtinimas. E, posėdis vyko rugsėjo 23-24. Protokolas e, buvo pateiktas ir laikysime protokolą patvirtintų posėdžio pabaigoje, jeigu niekas nepareikš prieštaravimą posėdžio metu. Trečias darbo atverkės punktas, pirminkės pranešimai. Kol kas pranešimų e, nėra, tai galima pereiti prie balsavimo. Dėl pranešimų, e, kurie buvo numatyti, išskyrus Oldriko pranešimą. E, taip, Markus Viper, prašom, patošlėti ir žodis. Language. Ja, Frau Vorsitzende, ähm, ich habe ja schon wiederholt gesagt, dass ich mit den Verzögerungen. Pone pirmininkė, aš nekartą sakiau, kad kai dėl vėlavimo, kai kalbama apie makronominius reikalus, negaliu jiems pritarti, tad aš susilaikysiu balsuodamas. Nes akivaizdu yra tai, kad yra bandoma mus priversti patvirtinti tai, kas siūloma, pasiūlyti, tvirtinti tokį dalyką, kuri, kuriam 100 procentų taryboje nepritaram. E, labiausiai diskusijų sukasi apie žodį persistent, kai problemos tęsiasi, tuomet nebegalime taikyti makroekonominio saligiškumo. Taip yra pasakyta dokumente. 5, 6 ar net septyni kliuviniai dar yra tokie, kurie, kuriuos reikia veikti, kad būtų galima pasiekti to makroekonominio sąlygiškumo. Tai yra neįmanomas dalykas. Tad norėčiau pakviesti visus ir elgtis atsargiai, nes rizikuojame e, sulaukti antrojo svarstymo. Pone pirmininkė, gali įvykti antrasis svarstymas, jeigu įtrauksime tokias formuluotės nepasikonsultavę su taryba juolab, kad taryba jų regis neremia. Tad jeigu tą žodį persistent reikėtų užbraukti, arba susilaikysiu balsuodamas. Bet tai e, nesusiję su mūsų darbo tvarkės e, klausimais, prašom e, klausytis. Ar apie Jano Albrikto pranešimą kalbate, apie tai kalbam. Aš atsiprašau, kad neprijom dar to klausimo, apie kurį norit kalbėti. Dabar pradėsime basavimą dėl Jano Albrikto pranešimo projekto. Tai yra finansiniai asignavimai. Taip, prašom. Pone pirmininkė, tai buvo esminė pastaba, pastaba dėl turinio dokumento. Ir aš žinau, kad jūs kaip, kaip komiteto vadovė va, vadovausite balsavimą, būtent dėl to ir noriu išreikšti savo nuomonę dar prieš balsavimą. Ir kvieščiau plenarinį posėdį susipažinti su mano komentaru taip pat, nes tai yra susijęs su bendroju reglamentu. Dėkoju. Um, I, I, I'm, I'm sure why... Na, nesu tikra, ko uh, siekite, sakydamas, kad turiu tam tikrų jausmų. Apie jūsų jausmus man galėsime vėliau pasikalbėti, eikime uh, toliau. Norėčiau, kad pradėtumėm balsavimą. Dėl Jano Olbrichto pranešimo. Elizabet, jeigu norite pasakyti ne dėl Jano Albrechto pranešimo, e, tai nesuteiksiu žodžio. Norėčiau pradėti nuo Jano Albrechto e, prane, e, pranešimo, nuo balsavimo. Dėl to, jeigu turite pasakymų dėl kitų dalykų vėliau, tai galėsime padaryti, bet dirbkime apie tą darbo atvirkę, taigi dabar balsuosime dėl Jano Albrechto pranešimo. Markus mane sunervino, pamiršau užsimti savo balsavimo kortelę, sako pirmininkė patikrinkite, ar veikia jūsų balsavimo aparatai tuo tarpu. Galime pradėti balsuoti. Tikiuosi, kad visi spėjote, na kažkas nebalsavo, bet e, turbūt visų aparatai veikia. Tai e, galime pradėti nuo e, balsavimo dėl Jano Albrechto Um, pranešimu pagal balsavimo sąrašą. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Šeštas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Septintas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. Taigi, galime eiti prie balsavimo dėl teisėjo kūros pasiūlymo su pakeitimais. Darysime na, tai elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 35 už, pranešimas patvirtintas, dabar balsuojame dėl teisėjo kuros rezoliucijos, taip pat e, balsuojame elektroniškai, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti, rezoliuciją patvirtina, dabar E, balsuojame dar tarp institucinių dėrybų. Čia reikia absoliučios daugumos. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. E, Pat, patvirtinta 38 balsai už, vienas prieš. Labai dėkoju. Baigiame darbą su šiuo darbo atvarkės klausimu. Dabar, kolegos, einame toliau. Kitas e, darbo atvarkės klausimas, šeštasis klausimas. Tai Europos fondoms taikytinos bendrosios nuostatos. Čia šiek tiek turiu informacijos, norėčiau Jūs informuoti, kad e, šiandien balsuosime e, dėl viso konsoliduoto teksto, kuris Jums buvo išplatintas vakar. Tai apima ir pranešimą E, kurį komitetas patvirtino Liepą. Be to balsuosime dėl tarp institucinių dėrybų e, rezultato. Jos vyko e, po to patvirtinimo ir po balsuosime dėl paskutinio trilogo Strasbūrė rezultato. Čia turėtume atsižvelgti tai, kas sakė Markus Piper, 99 ir galbūt 11 punkto žodis panašiai. Gal galėtume tik tai trumpai pasisakyti, nes jau dešimt kartų buvo išsamei diskutuota. Dabar pasiekėme tai, kiek galėjome pasiekti. pasiekta, kas buvo galima pasiekti darybą metu, trilogų metu. Tad e, šiandien, e, sakyčiau, mūsų tikslas turėtų būti atblokuoti su DFP susijusius aspektus ir šį rytą po šito balsavimo. Viskas e, išguldyta popieriui, matosi, kur padaryti pakeitimai. Ir Mano supratimu būtų, galim, būtų geriausia balsuoti kaip įmanoma greičiau. Konstanca. Konstanca turbūt dėl darbo tvarkos norėtų pasakyti. Nekartą buvo bandyta įspėti apie tai, kad e, svarbus buvo procedūros klausimas. Jūs visą laiką prašėte manęs pasisakyti vėliau šiuo klausimu. Mano lūkesčiai yra štai kokie. Jeigu aš turiu klausimą ar pastabą procedūros, norėčiau gauti žodį posėdžio pradžioje ir dabar norėčiau paklausti, kokiu pagrindu dabar mes ruošiamės balsuoti. List, um, E, mes net negavome balsavimo sąrašo, sekretoriatas jo neišdalino. Mes neturime jokių galimybių pateikti pakeitimų, mums taip pat nebus sudaryta jokia galimybė numatyti balsavimą dalimis. Tai yra leistina tais atvejais, kai vyksta balsavimas komitete. Mes turime turėti galimybę pasiūlyti balsavimą dėl, dėl atskirų dalių ir pasiūlyti pakeitimus. Mes daug kartų prašėme balsavimo sąrašo. Mes daug kartų prašėme, kad būtų galima pasinaudoti visom numatytom galimybėm. O mano supratimu, tai yra aiškus mūsų įstatų pažeidimas. Tad aš norėčiau paklausti, kokio straipsnio pagrindu mes ruošimės balsuoti. Reikėtų paminėti galbūt straipsnį, pagal kurį paprašėte žodžio dėl darbo tvarkos. Antra, norėčiau pasakyti, kad šiandien balsuosime dėl dėrybų rezultatų, todėl dėl tokio balsavimo e, nėra rengiami balsavimo sąrašai ir dėl to jie nepatikite jums. Jūs turite galimybę parengti visus pakeitimus, pasiūlyti balsavimą e, dalimis ir ar ko jums bereikėtų plenariniai sesijai, bet dabar veikiame pagal e, darbo tvarkos taisyklės, kurias pasitikriname išsamei tikrai ne kartą. Tad ačiū už jūsų pastabą, toks mano atsakymas atsakymas, taip? Aš remiuosi 60-ųjų straipsnių, 70-ame straipsnėje e, taip pat yra netmetama galimybė siūlyti pakeitimus e, vykstant pirmajam svarstymui. Nėra taip pat numatyta, jog neturi būti galimybė siūlyti balsavimą dėl atskirų dalių. Būtent dėl to taip turėjome ir veikti. Juolab, kad e, visiškai laiku pranešėme apie tai, kad ekonominis, makroekonominis sąlygiškumas, taip kaip buvo suformuluotas, mums nebuvo tinkamas. Mes būtume norėję turėti galimybę siūlyti balsavimą dėl atskirų dalių ir teikti pakeitimų siūlymus. Teisės tarnybos išaiškinimas šiek tiek kitoks yra ir aš norėčiau e, jūsų paprašyti e, pasižiūrėti į 70 straipsnio 5 punktą, ten tokios galimybės nenumatyta, bet, bet kokia atveju situacija tokia pati, aišku, skirtingai aiškiname taisyklės, tačiau e, norėčiau toliau perėti prie balsavimo, ar būtų pasabų dėl darbo tvarkos. Jei ne, tai Konstantas, atsiprašau. Atsiprašau, pane Anstri, prašom. Dėl darbo tvarkos, kaip suprantu was Frau Schröder sagt und ich beantworte. Pone Schröder pasakė labai teisingą pastabą. Makroekonominis sąlygiškumas yra tas aspektas, dėl kurio turėtume balsuoti, bent jau numatė balsavimą dėl atskirų dalių. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu visoms frakcijoms. Tai taip pat labai svarbu uh, už mūsų institucijos ribų kad galėtume aiškiai pareikšti savo nuomonę, jinai turi būti matoma. Čia artikl, jų, jų, nežinau, kokio, e, kokio straipsnių remiatės. Tik tai dėl darbo tvarkos. Dabar suteikiama žodis. Prašom, ponas Sugijas. Bet could you, could you please mention the... Galėtumėt paminėti konkretų darbo tvarkos taisyklių punktą. Nes aš kaip suprantu, dabar mes e, čia tarsi pažeidžiam teisės aktus. 70 straipsnis, ponė pirmininkė. Mm, čia mes. Ketiname balsuoti remdamėsi konstituciniu susitarimu. Bet reikia nepamiršti, kad mūsų komitete vyrauja šiuo klausimu labai skirtingos nuomonės ir ypač dėl makroekonominio sąlygiškumo. Jeigu balsuotume dabar, aš turėsiu balsuoti prieš tarp institucinį sustarimą. Tačiau nenorėčiau būti tas, kuris e, balsuoja prieš tų lėšų skirimą ten, kurios reikalingos. Tačiau dėja, kol kas turėčiau balsuoti prieš. Mūsų komitete turi būti numatyta galimybė balsuoti, turint pakeitimus plenarinėme posėdėje, norint pateikti pakeitimą, reikia surinkti 40 parašų. Tai nėra tokia smulkmena. Būtent dėl to norėčiau paprašyti, kad būtų padarytas skirtumas iš esmės, kad būtų galima tvirtinti tą susitarimą tarp institucinį. Kaip suprantu, jūs e, kitaip aiškinate tai, ką mes darome, tačiau norėčiau labai aiškiai pakartoti, kad e, dabar galimas e, tik taip paprastas balsavimas. E, taip, ne, arba susilaikome dėl pranešimo balsuota Liepos mėnesį. Šiandien balsuojame tik tai dėl e, dėrybų rezultato, kaip atspindėta konsoliduotame tekste. Tad prašom nepamiršti to. Elisa, jūsų nepertraukiau, tai leiskite ir man pabaigti. Negaliu dabar taisyklės pakeisti. Ką galėtumėm pasiūlyti? Tai yra toks paprastas balsavimas. E, atsiprašau, tačiau dabar būtent toks procedūros etapas yra tik tai tokia galimybė, tai nereiškia, kad jums e, nebus e, galima daryti viso to, ką jūs norite, teikti pasiūlymus dėl atskiro balsavimo, balsavimo dalim per plenarinę sesiją, tačiau komitete balsavome dėl pranešimo, dabar nebalsuojame dėl pranešimo. Dabar vėl žodis Elizabet dėl darbo tvarkos. Ja, wir beziehen uns äh, auf Artikel 70, das ist der relevante. Remiuosi 70 straipsnių ir aš. Manau, kad viskas yra pakankamai aišku. Šiame straipsnėje yra netmetama galimybė numatyti balsavimą dėl atskirų dalių ar teikti pakeitimus. Tai yra visiškai leistinas dalykas. Taip pat yra visiškai akivaizdu, jog turėjome balsuoti anksčiau, mes to nepadarėme būtume turėję aiškę parlamento poziciją, o ankstesnė parlamento pozicija buvo aiški, makroekonominis sąlygiškumas buvo atmetamas. Dabar mums yra teikiami darybų rezultatai, kurie patvirtina ne va tai, kad dabar mes pritarėm makros ekonominiam sąlygiškumui. Būtų galima dėl to balsuoti atskirai ir dėl to norėčiau, kad 20 pirm, būtų remiasi 21 straipsnių, kur yra pasakyta, kaip elgtis su darybų rezultatu. 19 straipsnis irgi būtų tas, dėl kurių tektų balsuoti atskirai. Tuo pat metu norėčiau paprašyti išbraukti tuos dus pasiūlytus komisijos straipsnius. Tuo, tuo būdu mes grįžtame prie savo įgaliojimų, Europos parlamento įgaliojimų. Mūsų komitetas turi teisę grįžti prie tų įgaliojimų, kuris mums tenka ir mes turime teisę nepritarti makroekonominiam sąlygiškumui. Būtent dėl to mums reikia šitų dviejų atskirų balsavimų. Mes turėtume balsuoti prieš e, tą rezultatą, kurį pasiekė dėrybininkų komanda Ir kai dėl Europos komisijos pateikto teksto reikėtų įtraukti priedą dėrybų. To, to proceed with the vote, because I, I would like siūlau eiti prie balsavimo. Norėčiau pasakyti, suprantu, kad 70 straipsnis nedraudžia balsavimo dalimis šiame etape. Uh, Tačiau tai nėra numatyta kaip privalomas dalykas balsuoti tokiu būdu. Tai yra e, galimybė e, komiteto pirmininkui priimti e, sprendimą ir aš kaip komiteto pirmininkė atsisakau dabar eiti prie balsavimo dalimis ar balsuoti dalimis. Aš siūlau bal balsuoti kai buvo sutarta su e, dėrybos e, grupė, nebent e, dėrybininkai ar pranešėjas norėtų dar kažką tai pridurti. Būtent taip siūlyčiau balsuoti kaip komiteto pirmininkė. Jei ir toliau reikalausite šitos procedūros, aš atsitikau atsisakau vykdyti balsavimą pagal tokią procedūrą. Tai yra atsisakau balsavimo dalimis, kaip pirmininkė. Pone Ugies, einame per balsavimą. Pone pirmininkė, aš norėjau dėl darbo tvarkos pasisakyti. Aš dabar neprašau balsavimo dėl atskirų dalių, bet jūsų siūlymas, ponė pirmininkė, ir viso labo siūlymas Ir Europos komisija mums pateikė savo siūlymą, dėl to reikia balsuoti. Kitas dalykas. Taip kaip balsuodami dėl ankstesnio darbo turkis klausimo, turėtume balsuoti dėl viso teksto. O paskui vyks balsavimas dėl teisėkros rezoliucijos ir vyks tai paskui trečias balsavimas dėl e, tarp institucinių įgaliojimų. Lygiai taip kaip vyko su anksčiau nagrinėtų darbotvarkės klausimų. Taigi vyks toks trijų pakopų balsavimas. Jis turi vykti ir mūsų aptariamo klausimo atveju. E, tai yra labai svarbus dalykas artimiausiams septyneriems metams visoms trims institucijoms. Mes negalime nereaguoti į tai, kad gali atsirasti dviejų greičių Europą. Ir negalima reglamento straipsniais remintis visų problemų išspręsti, reikia matyti realybę. Na, nemanau, kad, kad kažko tai čia bandome nematyti, kažką tai didėti. Norėčiau priminti, kad gal dėl siekuros rezoliucijos, dėl, dėl viso to balsavimo praeitą Liepą dabar balsuosime tik tai dėl paskutinio dėrybinio etapo rezultato. Siūlau pradėti balsavimą. Ar galime baigti diskusiją? Baigiame diskusiją, pradėjome balsuoti. Balsuosime elektroniškai. Pradėjome balsuoti. Ir visi jau balsavote. Baigiame balsuoti. 27 už. Tai akivaizda dauguma. Keturi nariai susilaikė. 10 balsavo prieš. Tai yra keturi balsavo prieš, dešimt kolegų susilaikė. Taigi pritarta. Kai kas iš kolegų norėtų paaiškinti e, tai, kaip balsavo. Konstanca, kadangi anksčiau nekalbėjau, noriu sutaupyti laiko, tai dabar norėčiau sakyti aš jums e, nesutikiau žodžio, nes įsivėlėme į tas diskusijas. Gerai, bet e, dabar e, balsavome dėl kompromiso. Ir situacija tokia, kad tam galėtų pritarti praktiškai visos frakcijos. Manau, kad ir plenarinė sesijoje dauguma pritars. Tačiau dabar, po paskutinio trilogo Strasbūrė, dėrybos truko 8,5 valandos, norėjau padėkoti visiems Taip pat ir Lambert, Lamberto e, vardu ačiū sekretoriatui, politiniam patarėjams, e, e, nariams, kurie ateidžiai laikėsi visos dėrybų procedūros ir tikiuosi, per kitą plenarinę sesiją bus balsuota už bus balsuojama už naują politiką. Ačiū ir minėjom atsonė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paaiškinti, kodėl ketinu susilaikyti balsuodama. Tai yra balsavimas, kuris skirtas padėkoti e, pranešėjams, tačiau tai, tai yra dokumentas, kuris yra nukrimtas priešingą linkme negu norimas rezultatas. Tai yra tas siūlymas, kurį pernelik sunku bus priimti tarybai dėrybų metu. Manau, kad parlamento galios nebuvo mm, išlaikytos šių dėrybų metu. Nebuvo atsižvelgta pakankamai parlamento pozicija. Visi svarbiausi dalykai, dėl kurių pasiekėme gerų rezultatų, jie dingo iš to dokumento. Ir aš čia galėčiau paminėti makroekonominį e, sąlygiškumą, galiu paminėti e, rezult, stato siekimo aspektą, visas šis siūlomas dokumentas yra didelis žingsnis atgal, o ne pirmin. Prieš mėnesį Europos parlamentas priėmė e, pranešimą šio klausimo, aš buvau pranešėja. Ir tame pranešime buvo be kita ko numatyta nuostata dėl investicijų. Ir buvo numatytas struktūrinis deficito skaičiavimas dokumente. Ir buvo aiškiai tuo būdu įrodyta, kad makroekonominis sąlygiškumas nėra gera nuostata šiame dokumente. Ir mūsų visi susitarti geri dalykai dingo iš dokumento. Buvo numatyta 19 dalis. Kolegos ir pranešėjai čia bandė atspindėti Europos parlamento kompetentingų komiteto darbus. Tačiau viso to nepakaks, tada atremtume 21 straipsnio neigiamos, neigiamus rezultatus. Mūsų susilaikimas balsuojant, dar kartą pabrėžiu, yra toks balsavimas, kuriuo reiškiame pagarbą pranešėjams, atlikusiems didžiulį darbą. Ačiū. Like to, to Norėtume paaiškinti, kad dėrybų komanda susidūrė su labai sudėtinga padėtimi, kalbant apie tą investicijų nuostatą, nes ji neturėtų būti šiame reglamente. Ji turėtų būti įtraukta į makroekonominės politikos reglamentą. Ten yra kalbama apie um, deficito procedūras, taip pat apie e, mikroekonominio balanso trūkumą. Na ir kalbant apie mikroekonominės priežiūros. E, antrąjį paketą ten yra nuo nuostata, kuri leidžia tokią galimybę ir per paskutinę plenarinę sesiją Strasbūrė buvo paaiškinta, kad ši procedūra yra taikoma atsižvelgiant į bendrą finansavimą bei struktūrinės e, politikas susijusios su finansavimu ir jau yra pateiktas komisijos pasiūlymas, e, kai būtų galima inkorporuoti šią nuostatą, na, o pranešėjai šiuo atveju pateikė pasiūlymą, kuris ne visai atitiko komisijos norus. Tad nežinau, ar galima sakyti, kad mes žengėme žingsnį atgal palyginus su komisijos pasiūlymu. Nemanau, kad tai yra sąžininga, nes komisija buvo apskritai nusistačiusi prieš šį požiūrį, už kurį mes taip kovojame ir pranešėjai pasiūlė um, galimą sprendimą, tai jis buvo priimtas ir dabar reikia atsižvelgti sąlygas, kurios yra susijusios su nacionaliniu E, kofinansavimu e, pagal sanglaudos politiką. Tad mes turėjome tą tokį pagrindą, e, kuriuo remdamiesi galėjome reikalauti iš komisijos, jog būtų laikomasi šio procedūrų iš komisijos pusės. ir negalime to įtraukti į sanglaudos politikos reglamentą. Na, o dėl makroekonominių sąlygų norėčiau trumpai Jums pasakyti, kad, kad mes esame tarsi vienišas karys kovos laukia, nes mes esame vienintelė institucija, kuri jau ne vienerius metus kovoja prieš tą makroekonominį saligiškumą. Nei viena valstybė narė ar taryba niekada nepalaikė šios Europos parlamento pozicijos. Komisija labai, labai e, stipriai prieš buvo nusistačiusi e, šios nuos, prieš šios nuostatos susilpninimą, tad kalbant apie socioekonominius faktorius, į kuriuos reikėtų atsižvelgti. E, tai, ko mes pasiekėme, yra tikrai e, beprecedentiška ir kalbant apie regioninio komiteto galimybę dalyvauti šiame procese ir labai svarbu, kad į, į mūsų nuomonę buvo atsižvelgta šiame galtinėme komisijos pasiūlyme. Taip pat galimybė keistis nuomonėmis per visą šį procesą su Europos komisija. Ir, ir kalbant apie pranešėjus, bei apie visą dirbinę komandą, bei jų pasiektus rezultatus, tai yra tikrai puikus sėkmės pavyzdys ir jūs žinote, mano nuomonė šio klausimu, žinote, kad aš e, pastoviai e, siunčiau žinutes e, tiek ir pirmininkui Šulsui, tiek ir visiems kitiems. Ir aš vis dar esu prieš mikroekonominės sąlygas, tačiau vienintelė galimybė išspręsti šią problemą bei nugalėti kitų dviejų institucijų opoziciją mums reikėjo ieškoti tam tikro kompromiso ir mano vertinimas būtų toks, kad tas kompromisas tikrai labai puikiai subalansuotas ir tikrai užtikrinama nemaža apsauga, kalbant apie galutinius gavėjus. Na, o dėl mm, pranešimo ir dėl ponios Matsoni nuomonės, galbūt to ir nepamenate, tačiau keletą mėnesių prieš jūsų ataskaitą aš parašiau e, laišką ponui Šulcui dėl investicijų nuostatos bei dėl to, kad reikėtų išbraukti tą bendrą finansavimą iš su deficitu susijusių nuostatų, tačiau kalbant apie jūsų pasiūlymą pateiktą pranešime jūs laikotės panašios pozicijos ir jeigu būtų galima kalbėti apie pasiektus rezultatus, tikrai galima juos įvertinti kaip sėkmę ir prisimenant e, pačią e, proceso pradžią, reikia pasidžiaugti tuo, kad e, vyriausybių pozicija buvo neigiama šios nuostatos atžvilgių, taip pat kiti mūsų kolegos, tokie kaip ponia Maconė ar dauguma kitų kolegų iš kitų frakcijų. Taip, mūsų nuomonės yra gana skirtingos, tačiau tiesiog bandami ieškoti geriausio įmanomo kompromiso ir man atrodo, kad iš esmės mums pavyko tai padaryti. Ar norėtumėte tarti žodį? Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padaryti pareiškimą prieš balsavimą. Tad labai ramiai pasakau štai ką. Ir visai neketinu polemizuoti. Mes žinom, koks svarbus yra šis balsavimas. Ir, na, norėčiau prisimti atsakomybę už savo poziciją. Aš jau pasisakiau dėl procedūros. Čia mes kalbame apie pranešėjus, bet čiagi viskas turi būti labai aišku. Žinoma, kokia atsakomybė tenka pranešėjams, šešėlinėms pranešėjams šio klausimu. Jiems didžiulis ačiū už nuveiktą darbą. E, kolega Guodmanis atliko didžiulį darbą iš tikrųjų. Tačiau nuo antrojo Vatikano konsiliumo važnyčia sako, kad reikia atskirti klaidą nuo to, kuris tą klaidą padarė. Mes čia darome klaidą, nes uždegam žalę šviesą tam makroekonominiam sąlygiškumui. O aš norėčiau, kad mano pasipriešinimas tam būtų pažymėtas pro, protokole. Nes komisija e, nusišalina nuo šito klausimo, o Europos parlamentas turi konstitucinę teisę pareikšti labai aiškiai, kad sąnaudos politika, makroekonominio sąlygiškumo dalykai e, yra tai, kas sukels sunkumų valstybėms narėms kai, kur, kai, kai, kai kurioms. Yra tok, susidarys tokia situacija, kai bus kuriama dviejų greičių Europą. Yra tokių, kurie galės visapusiškai pasinaudoti numatytų finansavimu, yra tokių, kurie dėl makroekonominio sąlygiškumo neturės galimybių tų lėšų gauti ir jomis pasinaudoti. Ir dar viena nedidelė detalė. Visą tai turės neigiamų pasiekmių ekonominėms sistemoms, įmonių sistemoms. E, valstybių narių institucijos negalės planuoti išlaidų ir tų valstybių ekonomikos planavimas irgi bus toks, kuris bus neigiamas tom šalims. Tad vėlgi, nenoriu leistis jokią polemiką, noriu pareikšti labai ramiai, kad laikau savo pareigą pareikšti šią poziciją. Nu, jinai visiškai asmeninė, bet manau labai svarbi. Dėkui. Ačiū labai, Kornelijus Enstas. Möchte auch mein Stimmverhalten erklären, äh, weshalb ich dagegen gestimmt habe. Aš taip pat norėčiau paaiškinti savo balsavimą kodėl ketinu balsuoti prieš. Aš balsavau jau prieš, dėl, būtent dėl makroekonominio sąlygiškumo. Labai gaila, kad neleidote balsuoti E, to makroekonominio sąlygiškumo ir nepažinot, kodėl mes negalim to daryti. Tai visiškai keičia mūsų sanglaudos politikos filosofiją, nes iki šiol labiau buvo kalbama apie tai, kad reikia panaikinti skirtumus tarp įvairių regionų. Numačius ekonominį makrosąlygiškumą, numatysime visą eilę e, neigiamų dalykų regionams. Dažnai regionai nesulaukia visokiojopos pagalbos iš valstybių narių, o dabar bus įdėktas mechanizmas, kuris valstybėms bus blogas. Kodėl turėtume tai daryti? Ne, nesuprantu. Kodėl mes turime pasiekti tokio būtent kompromiso? Juk negalima sutikti su tuo, kad e, mažiau pasiturtis regionai tokiais ir liktų ateityje valstybėms narėms, kai kurioms tai bus visiškai nesuprantama ir nepriimtina. Aš esu iš regionų, kuris yra sulaukęs pagalbos savo laiku. Tačiau nenorėčiau žvalgytis tik į savo regioną, tai būtų pernelyg egoistiška. Manau, kad turime siekti visiems reikiamų bendrų rezultatų. To turėtume, tokiu principu turėtume laikyti savo komitete. Dėkui. Konstantin, ar norėtum kažką pridurti? Meisten Diskussionsbeiträgen wirklich. Pone pirmininkė. Kalbėję kolegos daug kartų minėjo 21 straipsnį. Nedaug buvo minėtas pats kompromisas. Tad norėčiau truputėlių laiko tam pasisakyti. Ne visada pritariu Markui Piper, tačiau šiuo atveju jis yra visiškai teisus ir norėčiau, kad tai būtų įrašyta į posėdžio protokolą. Ponas Piper sakė, kad 21 straipsnis ne, nebus taikomas e, artimiausius septynerius metus. Tai štai, to pasiekė dėrybų komanda. nes dėl 21 straipsnių buvo bandyta parodyti e, charakterį. Mes bandėme sutrukdyti, bandėme kišti pagalius į ratus. Mes kalbėjome apie skurdą, apie socialinę atskirtį. Mes e, numatėme nuostatą, kur pasakyta, jog negalima e, nutraukti pagalbos, jeigu valstybė narė turi sunkumų. Mes taip pat numatėme, kad asignavimai įsipareigojimams negali būti sumažinti visiškai, jie gali būti sumažinti tik tam tikrų nustatytų procentų. Mes taip pat pasiekėme, kad tos programos, kurių tikslas yra reformos ir kurių tikslas yra kovoti su nedarbu, bus išbruktos iš, iš numatyt nuostatų. Taip pat iš šio dokumento taikymo zoną nepateks priemonės nukreiptos kovos jaunimo nedarbu. Taryba E, laikėsi savo pozicijos, 28 valstybės narės, visos be išimties, sakė, jog nori, kad makroekonominis alikiškumas būtų numatytas. Kitaip tariant, mes pasiekėme kompromiso, su kuriuo reiktų bent jau ramiai susipažinti. Jeigu to kompromiso dėka būtų sukeltas pavojus anglaudos politikai, kiekvienas turime spręsti, ko mes siekiame. Tačiau aš manau, kad kompromisas yra geras ir parlamentas turėtų kompromisui pritarti. Konstanco taip pat paminė, pamiršo paminėti, kad mes atsisakėme ir tos savokos makroekonominis sąlygotumas, tad to termino nebėra. Jis, šis terminas nėra naudojamas. Dar pratesiant tai, ką aiškino Konstanca, yra du aspektai. Taip, šiame komitete jau daug metų kovojame dėl to, kad būtų nustatytas tas sąryšis tarp ekonominės valdysenos politikos koordinavimo Europoje ir sanglaudos politikos, kad būtų užtikrinta, jog sanglaudos politika yra ES investicijų politika. Tad šios politikos susijimas Europos semestru bei pademonstravimas, kad tai yra vienas iš prioritetų ir kad yra kitų svarbių klausimų, kurie yra svarbus bendrai ekonominiai situacijai bei politikos koordinavimui Europos Sąjungoje. Mums tai buvo labai svarbus aspektas ir mums nepatiko ta dalis susijusi su sankcijomis, todėl kalbant apie tai, ką sakė Konstanca ir apie tai, kad viskas buvo sušvelninta, sumažinta ir šių trijų faktorių kombinacija, tai yra nedarbas, taip pat e, ekonominio nuosmukio e, trukmė bei skurdo lygis lemia e, galimo sustabdymo atidėjimą Tad tikrai nemažai buvo nuveikta siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytas tas sąryšis e, tarp priemonių susijusių su fondų e, panaudojimo efektyvumu bei ES ekonominė valdysena. Mums tai yra labai svarbus aspektas. Džiugu, kad e, tai buvo padaryta. Tikėkime, kad niekada tų priemonių neprireiks. Tačiau, kaip jau buvo minėta, kadangi niekas nepalaikė parlamento vienintelis būdas išspręsti šią problemą buvo ieškoti kompromiso. Dabar žodis ponai Liuhanui Šreter, Gulmanis ir dar vienas asmo. Dabar žodis poniai Elizabeth Šreter. Ačiū. Norėčiau pradėti nuo to, kad Iš ties mes labai sėkmingai bendradarbiavame dėl kitų klausimų. Tai užtruko nemažai laiko, tačiau padėjo pasiekti trokštamų rezultatų, tačiau reikia nepamiršti, kad susidurėme ir su problemomis koordinacinės darbo grupės pradžioje, nes tikrai užtruko, kol viskas buvo suderinta, tačiau galiausiai pavyko tai padaryti, nes mes ėmėmės veiksmų iš vien. Ir kalbant apie makroekonominės sąlygas, tai buvo vienintelė vieta, kur šiek tiek sudėtingiau buvo ieškoti galimų problemos sprendimų. Vis dėlto reikia pasakyti, kad mes labai sunkiai dirbome ir ieškojame galimų sprendimų, įvertinome visus pasiūlymus ir bandėme um, išspręsti tą tarybos blokadą. Norėjome, kad ši priemonė būtų praktiškai gyvendinama. Ir kalbant apie pasiektus rezultatus, reikia pasakyti, kad dėl kai kurių labai svarbių aspektų mes pateikėme pasiūlymus Ir kad e, buvo kalbėta apie tai, kad tai turėtų būti susijęs su įsipareigojimais, o ne su išmokomis. Tačiau buvo ir tokių problemų e, susijusių su išmokomis, kurios nebuvo išspręstos, todėl labai svarbu pasakyti, kad galbūt ne viską pavyko pasiekti, tačiau kalbant apie struktūrinius fondus ir apie tai, kad e, jie nebebus kažkokia garantija, nes tos išmokos gali būti sustabdytos, tada galbūt bankai bus atsargesni suteikdami kreditus ir tokia įtaka turėtų tikrai įtakoti ir visą bankininkystės sektorių. Dar viena pastaba, kalbant apie E, žaliųjų partija, mes taip pat peržengėme tam tikras raudonasias linijas ir būtent todėl teko susilaikyti, nes kalbant apie tą e, elementą, kuris yra svetimas anglodos politikai, jis apskritai neturėtų būti įtrauktas. Na, o kaip reikėtų toliau spręsti šią problemą? Galime pasakyti ne per plenarinę sesiją ir tai reiškia, kad bus prieita prie antro svarstymo, tačiau nežinau, ar tai tikrai tokia jau bloga mintis, nes kalbant apie visus kitus dalykus, bei balsavimą. Greičiausiai būtų likęs tas vienas dalykas, dėl kurio taryba būtų turėjusi žengti papildomą žingsnį. Tad jeigu plenarinėje sesijoje atmesime šiuos du dalykus, tai yra 21 ir 19 straipsnį, e, tai yra dėrybų rezultatai, taip pat komisijos tekstas, tada reikštų, kad mes išlaikėme savo poziciją, kad bus surinktas antrasis svarstymas ir bus susikoncentruota vien ties tais dviem klausimais. Ir tada mes galėtume pademonstruoti griežtą savo poziciją ir bent jau pabandyti pasiekti teigiamų rezultatų. Tad aš tikiu, kad būtų galima per plenarinę sesiją balsuoti ir užtikrinti, kad e, komisijos tekstas bei dėrybinis kompromisas būtų atmesti. Mes turėjome aišku parlamento įgaliojimą, kuris buvo patvirtintas ne tik šiame komitete, tačiau ir plenarinėje sesijoje. Jį patvirtino didžio e, dauguma. Tad tokiu atveju mes turėtume galimybę surenkti antrąjį svarstymą ir taryba tada turėtų į tai sureaguoti, nes tarybai tada būtų aiškus ženklas pasiūstas, jog tai yra parlamentui labai svarbus klausimas. Na, o tokiu atveju taip pat mums pavyktų siekti savo tikslų, todėl manau, kad mums reikėtų siekti antrojo svarstymo ir manau, kad tai galėtų būti sėkmingas parlamento žingsnis. Ačiū ir galėtumėte kalbėti kiek įmanoma trumpiau, ponė Nikos. Ačiū labai. Girdėjome kolegų pasisakymus, jie minėjo, kad kilo nemažai problemų bei kliučių ir apie tai, kad šios nuostatos vargu ar bus įgyvendinamos. Tačiau kalbant apie tą žinią, kuri siunčiama, galbūt mes netidarome durų, tačiau tikrai atidarome bent jau langą, kalbant apie mikroekonominių sąlygų įgyvendinimą. O tai jau yra blogas dalykas, nes kalbant apie sanglaudos politiką, tai yra mūsų siekis sumažinti tuos skirtumus egzistuojančius tarp regionų ir pabandyti pašalinti tas kliūtis, kurios sukuria e, tos skirtumus bei tą atotrukį. Žinoma, norime pasiekti tinkamos pusiausviros ir kiti e, parlamento nariai taip pat apie tai kalbėjo. Manau, kad plenarinėje sesijoje mums reikėtų pateikti pasiūlymą dėl pakeitimų, dėl to, kad reikėtų išbraukti 19 bei 21 straipsnius, nes priešingo atveju e, finansinės pasiekmes bus itin neįgiamos ir mikroekonominių sąlygų kriterijus iš ties sukels nemažai problemų ateityje. Na, o kalbant apie mūsų komiteto pareigą, mes privalome e, ir toliau demonstruoti tam tikrą politinį spaudimą, jį reikia pademonstruoti ir per plenarinę sesiją ir reikia užtikrinti, kad plenarinėje sesijoje būtų e, imtasi kažkokių žingsnių dėl 19 ir 21 straipsnio. Taip pat norėčiau pateikti dar vieną pasiūlymą e, ekonominių reikalų ir monetarinių reikalų komitetas pradėjo e, klausimus susijusius su poveikio ekonominė situacija, taip pat trojkos politikos, kalbant apie uh, socialinę sanglaudą. Ir aš manau, kad mūsų komitetas turėtų pradėti paranašę procedūrą bei įvertinti, kaip šios politikos, kurios yra dabar aptariamos, paveiks regioninę plėtrą bei e, situaciją, kuri yra susijusi su mūsų kompetencija. Manau, kad parlamentas tikrai turėtų tai padaryti, ypač kalbant apie mūsų regioninės plėtros ir sanglaudos komitetą. Tad norėčiau pakviesti imtis iniciatyvos, pakviesti trojkos atstovus bei e, akademinių e, bendruomenių atstovus ir reikėtų įvertinti, kas vyksta su šia krize. Ir reikėtų įvertinti ir trojkos politiką, kalbant apie regioninę plėtrą. Ačiū. Thank you, Madam Chairwoman. I will be not short because I have listened too many times colleagues who have spoken. Ačiū. Na, pirmininkė, kalbėsiu netrumpai, nes kiti kalbėjo net kelis kartus, pareikščiau savo poziciją kaip dėrybinės grupės e, narys ir kaip e, regionės e, plėtros komiteto ko koordinatorius Aldė frakcijoje taip pat turėčiau pareikšti savo nuomonę dėl kai kurių dalykų, nes esam transliuojami internetu. Ir nenoriu, kad žmonėms susidarytų um, įspūdis, kad vienintelė problema likusio tai, kad e, nebuvo susitarta dėl ankstesnės makroekonominių sąlygų e, e, nuostatos. Kitas dalykas, anksčiau reglamente buvo numatyta sankcijų galimybė, tai buvo pritaikyta Vengrijai. Iš tiesų tai nenaujas dalykas yra, e, gerbėmiai perskaitykite galiojančius e, reglamentus. Taip, e, iš esmės tai reakcija į krizę, dviejų dokumentų, šešių dokumentų paketas, tai taikoma šalim, kurios sutiko prisijungti prie eurozonos, tačiau šiame komisijos pasiūlyme. M, yra dar didesnės e, sankcijos ir taip pat tik ta taryba yra taip tai reakcija e, į krizę. Taip galime e, kalbėti apie tai, bet gerbėmiai perskaitykite ir priedą. Ne tik tai 19.21 straipsnis dar yra priedas kuriame surašytas kompromisas. Taip, kompromisas Taip, mes esame kategoriškai prieš e, makroekonominį saliginumą, komisija teikia tokį pasiūlymą, o taryba tai netgi dar padidino, nes e, taryboje buvo dauguma praktiškai vien, vienbalsiška. Ir buvo pasiūlymas, kad jeigu šalis nesilaiko e, plano, taikoma perteklinio čia to procedūra ir jeigu ekonominis disbalansas ir vis dėlto vykdomas planas, tai tuomet numatomas bausmės yra 100 procentų antrą kartą, disbalanso atveju 25 nu, procentai. Tai reiškia, kalba eina apie tas lėšas, kurios nebūtų išmokomas valstybėnėm. Tačiau, kodėl tai remiame? Todėl, kad tai kompromisas. Uh, Tai taikoma ne, ne visom išmokom, tai tik tai 50 procentų išmokų, ne, ne nuliu, bet 50 procentų. Ir tai yra rimtas rezultatas, kurį pasiekė mūsų pranešiai, taip pat ir mūsų pirmininkė. Taip, iš tiesų yra susiję su nedarbu šalise. Jeigu, tarkim, 50 procentų e, yra vidutiniškai, tai sankcijos mažinamos, jeigu, tarkim, e, jeigu 8 e, procentai ir, ir taip toliau, iki 50 procentų sumažinimas yra. Perskaitykite priedą. Tai yra susiję su um, socialinės įtraukties parametrais, jos nelengva įvertinti yra, bet tai yra tekste. Po to dar numatytas yra BVP susitraukimas. Kitaip, e, kitaip tariant, netgi jeigu pažvelgtume pastarosius metus, jeigu tai būtų, e, tarkim, 18, 19, 20 šalis nori tvirtinti lėšas na, tiems metams, kaip ir, kaip ir šiais metais, 13-aisiais taip pat yra uh, numatinta galimybė sumažinti sankcijas, jeigu sudarytų tokias finansijas. Ir, tai, ir tai yra kompromisas. Pabrėšiu, gerbėmėjai, tai yra kompromisas. Jeigu kažkas tai sakys, kad e, nieko nepasiekta, tai netiesa. Ir dar ką norėčiau pažymėti. Uh, Per paskutinės dėrybas e, pasiekėme tik tai tuo, vietoj 7 procentų veiklos rezervo pasiekėme 6 procentus. E, tai yra realūs pinigai, milijonai. Tai reikia suteikti iš pat pradžio, taryba turėtų tai sutaupyti, kad galėtų tai išmokėti mm, šimtaisiais metais. Ir e, šanksnis finansavimas yra ne, ne 2,5, pradeda nuo 2000. 20-aisiais tai pasieks 3 procentus, tai yra realūs rezultatai. Ir kaip tik tai um, e, todėl tai e, nė, e, nėra dviejų greičių. Europą nesutiks su kolega iš savo frakcijos. Tai yra. Um, viena iš priemonių, kurį leistų mums nepakliūti į ankstesnę krizę. Labai gerai pamenu, kokia padėtis buvo per paskutinę krizę. Tokia situacija yra, tai yra viena iš prevencijos priemonių. Ir nepamirškite vieno dalyko. Komisija pakeitė e, perteklinio e, deficito planus Prancūzijai, kitom šalim. Tai nereiškia, kad planas buvo iš pradžių, nevykdė plano pagal tam tikrus parametrus kitais metais ir, ir ir buvai nubaustas. E, taip, buvo pakoreguotas e, planas e, perteklinio mm, deficito, kaip pavyzdžiui, Ispanijoje atidėta buvo metams. Atrodo, kad galbūt tai simbolinė priemonė yra, bet mes kovojame iki galo, pasiekėme rimtą kompromisą ir aš norėčiau padėkoti uh, dviem mūsų pagrindiniam pranešėjam ir pirmininkiai, kurie buvo labai drąsų šių dėrybų metu. Thank you. <laughs> uh, Mr. Luhan, here you are. Ačiū, žodis ponui Luhan. Mulțumesc, doamna președinte. Apreciez foarte mult. Uh, Dėkoju, ponia pirmininkė. Pritariu kad pranešė atliko didžiulį darbą. Ir darybos tikrai nebuvo lengvos, galiu tai suprasti. Komisija ir taryba neturi tiek patirties dėrėti su parlamentu tokių svarbių politikos klausimų. Galime kalbėti apie dėrybas, apie pasiektą kompromisą. Be abejo, daug kas čia priklausė nuo dėrybų meno. Jūs, be abejo, būdami Europos parlamento nariais, mes būdami nariais negalime nematyti kai kurių aspektų. Pirmiausia, negaliu šimtų procentų pritarti tai, tam, ką sakė kolega Godmanis. Negaliu pritarti, aš net ne visai taip matau tuos rezultatus. Aš manau, kad gali atsirasti greičių Europą. Sanglaudos politika juk reiškia, kad reikia investuoti kuo daugiau, kad taptume tam tikrą globalę jėgą. Indija, Kinija, Brazilija ir kitos ekonominės jėgos gali mus aplenkti, jeigu tiesiog važiuosim namo į savo šalis ir pasakysime, kad štai, Europos parlamentas dėrėjosi taip gerai, kad dabar jums mokėsime mažiau. Ir iš tikrųjų tai gali pakengti sanglaudos efektui. Labai liūdna, bet dėja, taip gali būti. Mes darybose išsikėlėme tikslus, kurių turėjome pasiekti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, e, ką galėtume paminėti kaip kiti du aspektai. Pirmiausia, kofinansavimas. Aš nebuvau darybose, tačiau aš manau, kad mes darybų metu turėjom pasiekti daugiau negu vieno procento. Taryba neturėjo turėti galimybės primesti to, ką mes turime dabar kaip siūlymą. Susidarė tam tikras paradoksas. Viena vertus, jūs negalite pritarti tam sprendimui, kuris siūlomas, ir antra, kai tenka pritarti sankcijoms, tuomet e, sakyti, kad, na, tos sankcijos nebus taikomas. Ne, be abejo, reikalingas čia struktūrinis dialogas. Mano supratimu, tai yra labai keistas dalykas. Tiesiog nenorėčiau leistis į detalės ir aš manau, vienintelis dalykas, kodėl balsavau už šį pranešimą, buvo štai koks. Vėlavimas kenkia visiems. Ir aš manau, kad mums būtų protinga kompromisui pritarti. E, politinių požiūrį tai būtų išmintingas žingsnis, patinkas mums ar ne nes artėja rinkimai ir mums jo reikia. Mums reikia sugrįžti namo ir turėti galimybę pasakyti, štai mes kaip Europos parlamentas pritarėm mažesniam biudžetui 13-20 metų, bet tie, kas domisi sanglautos politiką, bus galima pasakyti, kad štai mes išlaikėm savo pozicijas, mes labai priešinomės tam, kas siūlė taryba ir komisija, nes taryba dabar gali tapti laimėtoja šių diskusijų. Ir iš tikrųjų rinkimų kontekste nematau, kuo mums tai galėtų pasitarnauti. Mes turėtume pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis. E, ypač struktūrinio dialogo aspektą turėtume išnaudoti. Nes mes juk esame teisės aktų kūrėjai kartu su komisija. Europos parlamentas turi uh, turėt galimybę pareikšti savo nuomonę, kai priimimi sprendimai pagal bendrą sprendimų priėmimo procedūrą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Norėčiau šiek tiek daugiau paaiškinti. Jūs turbūt suprasite, kad kai kurie finansiniai klausimai, dėl kurių buvo susiderėta, turi įtakos mokėjimų profiliui. Liepos mėnesį parlamentas savo rezoliucijoje mes nekėlėme klausimų dėl to profilio ir mes nekėlėme klausimų dėl biudžeto. Bet juk žinome, kad labai ribotos galimybės yra pasisakyti prieš Liepos mėnesį mūsų pačių rezoliuciją ir pradėti keisti susitarimus dėl sutartų mokėjimo. Įvars Godmanis paminėjo, kad mes kalbame čia apie metinius mokėjimus. Ir jeigu dabar balsuosime prieš, tai tuomet patys pasisakysime prieš mūsų pačių poziciją. Reikėtų keisti mokėjimų profilį, reikėtų vėl keisti daugiametę finansinę programą. Prašom, kolega, žodis jums. Madame la Présidente, merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Esu darybų komandos narys ir norėčiau taip pat paaiškinti savo balsavimą. Aš neprieštaravau rastam sutarimui, tiesiog susilaikiau. Manau, kad turime turėti bendrą viso ko vaizdą. Pirmiausia, Europos parlamentas darybų metu, man atrodo, tinkamai atliko savo vaidmenį kaip teisėkūros proceso dalyvis. Kai žvelgiame į šį reglamentą bendrai, Turime suprasti, kad pasiekta pažanga, o ją pasiekė Europos parlamentas, lyginant su tais siūlymais, kuriuos buvom pateikę darybų metu, yra geri pasiekimai ir jų netiek ir mažai. Be abejo, tebelieka tas klausimas, dėl kurio yra tiek nemažai įtampos, tai yra makroekonominis sąlygiškumas. Šiandien visi žinome, kad kovojame iki galo dėl to makro ekonominio sąlygiškumo. Mes norime jį atmesti. Todėl, jog manėme, kad tai yra regioninės politikos susilpninimas. Tačiau supraskime, kad pats tarybų principas reiškia, kad mums nėra įmanoma primesti kitiems darybų partneriams mūsų poziciją, kurios jie nenori, kurie jie nepritarė. Mes girdėjome sakant, kad štai taryba nenusileis ir taip toliau ir panašiai. Bet juk mes patys irgi neketinume nusileisti, nenusileidom iki pabaigos. Tačiau galiausiai uh, e, įsivyravo atsakomybės dvasia ir mes radome kompromisą. Ir tarybos ta buvusi kieta pozicija buvo sušvelninta, tai, ko mes pasiekėme, švelnindami nuostatą susijusią su makroekonominiu sąlygiškumu, yra reikšmingas žingsnis. Negalima sakyti, kad tai nieko nereiškia. Kitaip tariant, yra taip pat ir kitų dalykų, kurie kelia susirūpinimo. Pavyzdžiui, e, jeigu kalbėtume apie finansinių priemonių įtraukimą. E, makroekonominis sąlygiškumas reiškia, jog turime sekti, kad sanglaudos politika, ta solidarumą reiškianti politika pamažu nebūtų paversta kažkuo kitu ir kad jos pobūdis nepasikeistų. Aš asmeniškai jaučiu susirūpinimą dėl to, kokia bus regioninės politikos ateitis po 2020 metų, kadangi atsiranda tokių dabar smulkių pasikeitimų, kuriuos jau galima išvelgti. Na ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau pasakyti, būtų toks. Dėkoju visiems kolegoms dalyvavusiems darybų komandoje už parodytą paramą ultraperiferiniams regionams. E, buvome remiami, buvo patenkintas daugelis mūsų prašymų ir manome, kad pasiektų rezultatų yra tikrai reikšmingų ir nemažai. Taip, galima apgailestauti dėl to, kad išgirdoma, kad, kad, kad išliko makroekonominio salgiškumo principas. E, reikės sugrįžti, ko gero, prie to klausimo ateityje, tačiau bendras pasiektas kompromisas mano supratimu, yra išmintingas, jis leidžia atsižvelgti į laiko faktorių, nes regionai taip pat laukia, kad situacija būtų atblokuota, jie norėtų, kad 2000, nuo 2014 metų būtų galima e, gyveninti numatytas procedūras. Ačiū. E, Viktor and Olgich and... Dar žodžio um, noriu du nariai, Viktoras Olgich ir Lamberas pabaigo kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paminėti dar kitas rytis, ne tik tai kalbėti apie ką tik vykusį balsavimą. E, turbūt žinote, na, dėrybiniai grupiai antrą kartą nepavyko pasiekti kompromiso su taryba ir komisija dėl dabar jau e, garsios e, N plus 3 taisyklės. Apie jūsų klausimą kalbėsime šiek tiek vėliau. Jeigu galima dabar ne šio klausimo. Dabar aiškiname dar, kaip kas balsavo. Ačiū pirmininkė, norėčiau kalbėti savo kalbą. Tože jsem se... Labą rytą, gerbėmiai, norėčiau paaiškinti, kaip balsavau, aš pritariau projektui, nedalyvavau visose trišalėse e, dėrybose, e, e, tačiau sužinau, kaip veikia procedūra ir kaip dėrybininkas suvokiu, kad jeigu norime susitarti, visi turime sutikti su kompromisu. Komisija bandė pasiekti tam tikrų reformų, norėjo daryti spaudimą. Uh, valstybėm narėm ir taip toliau. Ir nuo pat pradžios buvau prieš makroekonominį saliginumą, tačiau e, galutinį kompromisinį sprendimą vertinu kaip kompromisą, kurio nereikėtų gėdintis, kadangi saliginumas buvo susilpnintas. Ne, mm, skurdas, nedarbas, e, ekonomikos nuosmokis e, tai vaidina labai svarbu vaidmenį ir, ir svarbu yra skatinti jaunimo užimtumą ir visą tai čia atsirado. Šį kompromisą reikia vertinti kitų trišalių dėrybų kontekste ir džiaugčiausi, jeigu panaši pozicija būtų ir kitų trišalių dėrybų metu. Ir e, visą laimę, kad kitur nebuvo tokio vilkinimo uh, to negalima leisti, nes patiriame didelį spaudimą. Ačiū ir norėčiau pagirti dėrybinės grupės darbą. Ačiū, Lamberai. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, žingsnis pirmin buvo žengtas didelis kad būtų priimtas sprendimas iki sausio pirmos dienos. Manau, kad tai yra svarbiausia, kadangi krizės kontekste būtina išlaikyti tinkamą ritmą, kad būtų galima įgyvendinti pasikeitimus numatytų šiame pakete. Jų yra daugiau negu tie, kuriuos paminėjome čia šiandien, nes šiandien kalbame tik apie uh, makroekonominį sąlygiškumą. Kas atsitiktų, jeigu valstybės narės galiausiai nesilaikytų susitarimų, kurie, dėl kurių buvo nuspręsta ekonominės ir finansinės politikos kontekste. Tai būtų iš tikrųjų labai liūdnas dalykas. Šiandien kai kas jau sakė, kad nereikėtų e, nereikėtų e, kaip vieniems iš teisėkuros proceso dalyvių susilpninti į tas pozicijas, dėl kurių buvo nuspręsta. Nereikėtų, taip sakant, nuo manekeno nuplėšti paskutinį rūbą. E, taip galėtų atsitikti E, bet turime sekti, kaip vyksta dialogas, kaip vyksta e, darbas su Europos komisija, su taryba, su valstybėmis partnerėmis. Reikėtų atsižvelgti į tas specifines rekomendacijas, kurios teikiamos kai kurioms valstybėms e, kasmet. Čia mes kalbam apie didesnės investicijas. Jos sudaro 45 procentus ES investicijų biudžeto. Jeigu pažiūrėtumėte, kas vyksta, tai pamatytumėte, kad paskutiniu momentu dar galima atlikti tam tikras korekcijas, pakeitimus. Ir turime pasakyti, kad dėl keturių sustarimo dalykų buvo sutarta. Tad Europos parlamentas suvaidino didesnį vaidmenį negu vykstant dėryboms dėl dviejų ir šešių dokumentų teisės aktų paketo. Mes išklausime Europos komisiją dar iki pirmą sprendimą, paskui atsižvelgėme į specifines situacijas, paskui vyksta dialogas, paskui vyksta dėrybos, paskui vėl išklausome Europos komisiją bendra sprendimo priimimo procedūra buvo neįmanomas dalykas šiuo atveju, bet mes turime galimybę atsižvelgti specifines e, kai kurių valstybių narių situacijas, kur siautė recesija, kur yra didžiulių nedarbo problemų. Šis paketas aiškiai yra nukreiptas parlamento nuomonės linkme. Galiausiai buvo priimtas geriausias įmanomas sprendimas. Ir čia Mes kalbame ne apie vien tarybos idėjas ar kokios nors vietos šalies, kuri e, dirba taryboje idėjas. Mes kalbame apie bendrą, bendro darbo, bendrų dėrybų rezultatą. Buvo diskutuojama su Europos parlamentu ir dabar turėtume svarstyti šį klausimą plenarinėme posėdėje. Turime atsižvelgti į ekonominę ir finansų politiką Turime atsižvelgti tuos sprendimus, kuriuos šiuose, mano minėtose sitise, Europos parlamentas jau yra priėmęs ir turime pasiekti geriausią įmanomą rezultatą. Pasikartosiu, sako kalbėtojas. Manau, kad daugeliu atveju mūsų situacija buvo laiminti. Mūsų nuomonė buvo išklausytai atsižvelgta. Sanglaudos principo juk neatsisakome Europos Sąjungoje. atsižvelgėme į sanglaudos teritorinę dimenciją, kur yra numatyta Lisabono sutartyje, tai taip pat yra minima ir reglamente. O tai reiškia, kad teks atsižvelgti į tas šalis, kurios Europoje yra pažengusios toliausiai. Ir mes turime procesus spartinti. turėčiau pasakyti, kad mes čia kalbam apie reformų paketą, nes pateikime esminius siūlymus. Būtent Europos parlamentas pateikė bendrą pagrindą visam tekstui. Taryba visiškai nesiruošė tų tekstų keisti. Taryba norėjo išlaikyti iki šiol egzistavusią politiką ir investuoti taip, kaip tai buvo daroma iki šiol. Bet juk mes nebereikalo susitikome su taryba gal 80 kartų, kad galėtume priversti ją žengti per Rubikoną ir priimti šią naują politiką, kuri yra iš tikrųjų reformų politika. Noriu paprieštarauti visiems tiems, kurie sako, kad neva žengėme žingsnį atgal sanglaudos politikos rytyje. Tikrai ne. Ne, mes modernizuojame sanglaudą. Matome, kad inžinieriai ir kiti kvalifikuoti asmenys išvyksta iš Portugalijos sanglaudos politikos dėka iki šiol nesugebėjome sukurti pakankamai darbo vietų Portugalijoje, kad žmonės neišvyktų. Tai yra tik vienas pavyzdys. Šiandien Portugalijoje 60 procentų daugiau nutiesta kelių vienam gyventojui negu Vokietijoje, tačiau vienas jaunuolis iš dešimties gavęs išsilavinimą išvyksta iš Portugalijos. Tad reikia numatyti sąsajas tam tikras tarp socialinio fondo ir kitų dalykų, kuris leidžia padėti žmonėms. Žmonės turi įgyti reikiamą išsilavinimą. Be to bus numatyta žalinimo politikos visailė priemonių. Mums pavyko įvesti naujus elementus uh, mano minėtų politikų srityje. 15 procentų investicijų lėšų bus galima skirti tam, kad studentai galėtų specializuotis, pasirinkdami informacijos technologijas ar kitokias profesijas, kad galėtume dar geriau bendradarbiauti Europoje, pavyzdžiui, telekomunikacijų ir informatikos srityje rytoj vyks čia Europos parlamente e, svarbus e, renginys. Du komisarai, vienas atsakingas už regioninę politiką, kitas už mokslo tyrimus, susitiks su ponė Hubner, su regionų komitetu ir bus diskutuojama apie vadinamai smart specialization. Tai yra išman, išmanus specializavimasis bus susitinkama ir su nacionaliniu parlamentu atstovai, siekiant jiems paaiškinti, koks yra tas naujas paketas, kas jame yra. Prieš dešimt metų matėme, e, matėme kad e, labiausiai buvo tiesiami keliai, statomi pastatai, dabar siekiama kitų dalykų, siekiama labiau atsižvelgti į regionų poreikius, o regionams reikia ne tik infrastruktūros Tad aš manau, kad yra laikas suprasti, jog kalbame apie politiką, kuri skirta kovoti su krize. Tai yra ta politika, kurios neišeina atidėlioti rydienai. Turime atgauti savo ekonominės jėgas Europoje ir turime apie tai kalbėti savo frakcijose. Dar vienas aspektas, kuris man nelabai patinka, tai yra makroekonominis sąlygiškumas. Tačiau ar reikia atmesti viską tik dėl to, kad mums šis dalykas nepatinka vienintelis? Turime aiškiai išdėstyti ir atsiminti, kas vyksta, kokie skyriai yra tie, dėl kurių susitarėme ir nepamirškime, kad čia mes kalbame apie labai svarbų politinį veiksmą E, plenarnėme posėdėje bus pateikti pakeitimai, dokumentas ten bus varstomas. Tačiau iš tikrųjų Graikija irgi turi sekti visų bendrą judėjimą. Ir laikantis naujo požiūrio labiau, man atrodo, yra šansų, jog pavyks, negu toliau investuoti milijardus į oro uostų statybą, į greitkelių tiesimą. Tuo tarpu Jau egzistuoja dešimtis pavyzdžių, kurie rodo, kad tie nauji oro uostai bankrutuos po keleto metų. Tad aš manau, kad tas paketas, kompromisinis paketas, yra pakankamai modernus ir yra neblogas pagrindas darbui. Turime aiškiai atskirti turinį ir taisyklės Ir tas makroekonominio sąlygiškumo aspektas yra svarbus, bet dėl to negalima atmesti visko. E, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, πράγματι, ε, θέλουμε μια συνεκτική... Ačiū, pirmininkė. Taip, iš ties, mums reikia rimtos anglaudos politikos. Pono Vanisterojus pastebėjimai labai pagristi iš tiesų, bet e, norėčiau pasakyti, kad e, e, Graikija ir toliau nori rekonstruoti keturis pagrindinius greitkelius, nors ekonominė prasme, kaip investicijų bankas sako, kažin ar tai tvaru yra sutartis pasirašytos yra. Jeigu Graikija neatsisakys to, tai turės sumokėti milijardus. Čia dalyvauja ir Ispanijos, ir Graikijos, ir kitos įmonės. Įmonės paima 600 milijonų eurų iš Ergenos plėtros e, fondo keliams statyti, jie dar nepastatyti, e, bet, e, bet lėšos jau, jau paimtos ir turime apie tai kalbėti. Toliau nedarbas. Lėšų dabar žmonės neturi, kad kurtų įmonės arba kad jaunuoliai mokytųsi profesijų, lėšų nėra, paskolų gauti negalima. Kita vertus, nėra ir alternatyvių finansavimo priemonių. Tai jeigu norime kompleksinės politikos, turėtumėm bandyti siekti visų šitų tikslų. E, žinome, kad buvo PSI plus Taip pat, kad e, buvo nu, nuvertintos e, nurašytos e, skolos, bet pasiekta situacija yra visiškai netvari. Netgi jeigu skolos bus dar labiau nuvertintos, jeigu jų vertė bus numažinta, vis dėlto tvarumo vis tiek nepasieksime. Turime pasiekti 5 procentų pirminio perteklio šalyje, bet dabar tai neįmanoma. Turint galvoje, kaip viskas vyksta. Tai ką norėčiau pasakyti, turime pasigilinti tai, kas yra tas makroekonominis sąlyginumas, nes iš tiesų e, turi būti tam tikra nauda e, šioje srityje. E, politika keičiasi, tai be abejo, mes norime, kad politika pasikeistų mūsų frakcija viena iš tų, kuri nori pokyčių, nes mūsų šalyje ekonomikos augimo modelis iki šiol tikrai nebuvo tvarus, tačiau norime, kad būtų laikomasi teisingumo požiūrio. Visur reikalinga pusiausvėra. Matėme, kad e, mano šalyje gamybos bazė visiškai sunaikinta. E, tūkstančiai e, smulkių vidutinių įmonių turėjo užverti savo duris, didžiulis nedarbas. Daug žmonių apskritai yra ne, neapdrausti. Tai kur eisime toliau, pirmininkė? Norėčiau baigti diskusiją, dar, norė, dar kartą norėčiau padėkoti E, visiems už šiandieninį balsavimą. Ačiū už atvirumą, ačiū už išdėstytos nugastavimus, visi jų turime. Tačiau vis dėlto turėsime viską vertinti pagal e, tikslą Ir pagal tai reikės vertinti visą reglamentą. Parlamentas patikė e, daug pakeitimų, dėl to atsirado daug, daug pokyčių, dėl to pasikeitė politika, padidėjo na, galimybės e, dinti užimtumą, e, kurti darbo vietas regionuose. Taigi liko balsavimas plenarinėje sesijoje. Norėčiau padėkoti dėrybiniai grupiai Mm, pranešėjų, galbūt ir po plenarinės sesijos balsavimo reikėtų atidaryti, bet vis dėlto darbas tikrai mm, nuveiktas puikus. Atsiprašau, nepastebėjau jūsų. E, e, e, Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tai yra toks esminis klausimas, taip pat susijęs su mūsų procedūromis. Uh, Ponas Kristojulų ką tik pateikė pasiūlymą ir man atrodo, kad jis savo pasiūlyme turėjo omenyje tai, kad bet e, kokios intervencijos susijusios su sanglaudos politika turi atitikti realias sąlygas, kurios dabar egzistuoja Europoje, ypač kalbant apie sanglaudos politikos šalis. Tikrai būtina, kad mūsų komitetas įvertintų, e, kaip visą tai vertina piliečiai, Mm. Ir reikėtų taip pat įvertinti tai, kas buvo įgyvendinta mūsų valstybėse narėse šiomis sudėtingomis sąlygomis. Manau, kad tai tikrai būtų labai naudinga informacija, kuri padėtų įvertinti mūsų, mūsų galimybės, mūsų kaip komiteto e, galimus tolesnius žingsnius. Tad manau, kad mums reikėtų įvertinti platesnę situaciją, reikėtų įvertinti politikų e, įgyvendinimą. Uh, valstybėse narėse. Juk svarbu turėti ne vien tik gerą paketą, tai yra susijęs su uh, uh, platesnė perspektyva. Taip, aš pritariu uh, tam sutarimui, kuris buvo pasiektas, tačiau manau, kad reikėtų surinkti tokį um, klausimą mūsų komitete. Na ir kalbant apie tuos kolegas. Uh, uh, kuriems tiesiog nesitakos trojkos politika nepadarė, tai yra labai skirtingi dalykai. Ačiū. Pirmininkė. Dėl šio pasiūlymo koordinatoriai turės apsikeisti nuomonėmis ir priimti sprendimą. Dabar norėčiau baigti šio darbo tvarkės klausimo aptarimą ir pereiti prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Ar ponas Albrichas galėtų trumpai pristatyti padėtį susijusią su šio reglamentu? Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau labai trumpai pakomenduoti e, šį pranešimą susijusiu su finansinė situacija e, tose valstybėse narėse, kurios susiduria su sunkumais. Bei trumpai pakalbėti apie įsipareigojimų panaikinimo e, tom, tam tikroms valstybėms narėms. Mes jau kalbėjome apie N plus 3 taisyklę. Ir visų pirma, kalbant apie šios dalykus, reikia pasakyti, kad pagrindinis mūsų siekis yra padėti valstybėms narėms, tačiau to padaryti mes negalime. Dar vienas svarbus aspektas susijęs su išmokų didinimu ir bendro finansavimo didinimu 10 procentų, taip pat laikotarpio pratesimu bei e, tam tikrų prioritetų nustatymų. Po balsavimo mes buvome pasirengę ieškoti didesnio lankstumo. E, palyginus su komisijos ir tarybos e, pozicijomis taip pat padarėme tam tikrų nuolaidų, kalbant apie išmokų didinimą. Vis dėlto kilo tam tikrų problemų dėl 78 punkto. Ir per pirmąjį trišalį dialogą spalio mėnesį komisija bei taryba pažadėjo e, kompromisą dėl šio klausimo, nes mes norime padidinti išmokas Kiprui, Rumunijai, Airijai ir Latvijai. O tai būtų reiškia, kad lėšos nebūtų pilnai išleistos. Apie 2,3 milijardo dar būtų galima panaudoti. Vis dėlto komisija buvo prieš tokį pasiūlymą, todėl teko ieškoti kompromiso. E, Tas klausimas buvo sprendžiamas biure, taip pat apie tai kalbėta ir e, korepere. Ir kompromisas dabar teigia, kad komisijos pasiūlymas galėtų taip pat apimti ir Vengriją. Ir išmokų didinimas galėtų būti taikomas įgyvendinimo metu. Taip pat e, turėtų būti numatyta e, viršutinė riba, tai yra 500 milijonų eurų. Tačiau Vakar per trišalį dialogą mums nepavyko pasiekti kompromiso šio klausimu. E, taryba gana tvirtai laikėsi savo pozicijos, e, kaip ir komisija. Mes pareiškėme, kad tai nėra teisingas požiūris, kalbant apie dėrybas tarp lygiaverčių partnerių Mes nenorime, kad būtų padidintas biudžetas. Taip pat pasakėme, kad naujasis e, reikia ieškoti naujo kompromiso, reikia pateikti naują pasiūlymą. Taip pat diskusijose buvo paminėta tai, kad yra galimų kompromiso siekimo būdų, tai būtų susiję su viršutinių ribų nustatymu sumažinimu ir galbūt išmokas būtų galima išdalinti per keletą metų. Tai tikrai buvo tam tikros erdvės dėryboms, tačiau per vakar vykusi trišalį dialogą buvo susitarta, kad Strasbūre pratesime e, šį trišalį dialogą ir bus sugrįžta prie šio klausimo lapkričio mėnesio komiteto posėdžiuose, taip pat bus balsuojama plenarinėme posėdėje gruodžio mėnesį. Tad tiek būtų informacijos apie vakarykštį trišalį dialogą. Prieš suteikdama žodį Viktorui Baštinė, norėčiau pasakyti, kad pagrindinis iššūkis yra su tuo, kad e, e ši, visą tai turi įsigaliuoti šiemet, nes e, visas reglamentas baigia galioti. Dabar žodis Viktorui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasisakyti ir kalbėsiu rumunų kalba. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Konstanciją ir Lambertą už tikrai labai puikius rezultatus, e, kurių jie pasiekė. Nes e, reikia pasakyti, kad kalbant apie N plus 3 bei e, pono Vlaceko pranešėjų išsakytas pastabas. Tie du trišaliai dialogai tikrai nebuvo sėkmingi, nebuvo pasiekti e, kompromisai. Tad dabar turime tikrai susidariusią sudėtingą padėtį, reikia baigti šias dėrybas ir laikas tikrai nėra mūsų sąjungininkas, todėl atsižvelgiant į tokią situaciją bei į tai, kas buvo išsakyta vakar, e, yra aktualu visoms dalyvaujančioms pusėms. Tad, ponė pirmininkė, labai prašau e, numatyti tam tikrą skubos e, e, darbo tvarkę, kad būtų galima spręsti šią padėtį komitete. Ir noriu pasakyti, kad trečiadienį ryte vyks naujas koreper susitikimas čia Briuselėje, bus aptariama ši tema ir būtų galima ten pasiekti kompromisą arba ne. Tačiau vienintelis tikras dalykas, kurį dabar žinome, kad tas koreper sustikimas vyks, tai patvirtino tiek ir komisija, tiek ir taryba. Tad trečiadienio rytą siūlyčiau suorganizuoti trišalį dialogą, kuriame būtų galima atsižvelgti į tuos susitarimus, kuriuos e, pasiekė, kurie bus pasiekti karepere, tai būtų galima padaryti arba trečiadienio popietę, arba ketvirtadienio ryte. Taip pat kitą antradienį Strasbūre reikėtų suorganizuoti neįlinį redžį posėdį, juk visi būsime Strasbūre. Ir tada būtų galima patvirtinti būsimo trišalio dialogo rezultatus. Ir tada bus galima pateikti mūsų komiteto balsavimą e, plenariniam posėdžiui, kad būtų galima balsuoti per kitą plenarinį posėdį Strasbūre, o ne paskutinę gruodžio savaitę, nes, kaip jau minėjau, laikas tikrai nėra mūsų pusėje parengiau šį pasiūlymą bendradarbiaudama su ALDE, EPP, GUE ir Žaliųjų frakcija. Labai tikiuosi, kad galėsite pritarti šiai skubos darbo tvarkė, juk būtina užbaigti šias dėrybas, nes laikas tikrai mus spaudžia. Juk tai labai svarbus klausimas valstybėms narėms ir Reikia pasistengti, kad šis pranešimas būtų pateiktas diskusijoms kuo greičiau. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis panai Vlacikui. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai informuoti kolegas, jog žinau, kad laikas tikrai nėra mūsų sąjungas šiuo atveju, tačiau iš kitos pusės taip pat turime nepamiršti ir to, kad taryba nepatikė jokių kompromisinių pasiūlymų per e, trišalius dialogus. Tad e, tikrai nebuvo sėkmingi tų trišalių dialogų rezultatai, tačiau e, taip pat reikia pasakyti, kad yra ir tam tikrų e, galimų kitų opcijų, galbūt reikia suteikti tarybai šiek tiek laiko, komisija tam prieštarauja. Ir manau, kad tikrai reikėtų paspartinti procedūrą, paieškoti kito susitarimo, negu e, buvo pasiekta vakar per popietės susitikimą. Ir sutarėme ir su komisija dėl to, kad būtų geriausia susitikti antradienį, e, kitą savaitę Strasbūrė ir jeigu tada būtų galima pasiekti susitarimą, tada nekiltų jokių problemų aptarti šį klausimą e, Regi komitete. Tad norėčiau laikytis e, to vakar pasiekto susitarimo. Ponas Nistelrotas. Na, pasisakyti noriu ne taip kaip pranešėjas, bet kaip koordinatorius EPP frakcijos. Darybų dimensija e, turi keletą parametrų, jinai iš jų yra laikas. Ir dabar akivaizdu yra tai, kad laiko yra labai maža. Būtų reikėję rasti sprendimą vakar. Tačiau, kiek supratau, dar bus įmanoma susirinkti kitą savaitę po korepero posėdžio. Ir tuomet jau reikės sukviesti neįlinį regi komiteto posėdį. Mes esame pasirengę jame dalyvauti ir sukviesti tą posėdį. Turime pritaikyti savo darbų tvarkaraštį. Ir tuo būdu prisimti atsakomybę. Mes esame dėrybininkai. Ir be to norime aiškiai parodyti, kad neketiname kelti pavojaus šių sprendimų gyvendinimui. Esu krikščionis demokratas ir norėčiau netgi pasimelsti už tai, kad mums pavyktų rasti sprendimą. Nežinau, kaip elgsis socialistai ir kiti šiuo atveju, bet mes esame pasirengę uh, surenkti šį neįlinį posėdį Strasbūro savaitės metu. Štai kokią sąlygą turime. Be abejo, mes turime mums tenkančius įgaliojimus ir kaip frakcija mes turime savo poziciją dėl jų. Tačiau blogiausias sprendimas būtų viską taip sukomplikuoti. kad e, situacija taptų dar blogesnė negu dabar. Būtent dėl to tą turimą nedidelę laiko atkarpą reikia maksimaliai gerai panaudoti. Ačiū. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Noriu pasakyti, kad kitą savaitę tikrai bus labai užimta. Socialistai visą savaitę bus išvykę iš Briuselio, EPP e, taip pat bus išvykę, tad tikrai reikėtų uh, pasakyti, kad kažką surinkti kitą savaitę bus neįmanoma. Geriausių atvejų Strasbūre antradienį galėtume sustikti, o tada koreperas vyks trečiadienio rytą. Ir kalbant apie mūsų e, komitetą, galima surinkti neįlinį posėdį ketvirtadienio rytą, tačiau trūksta laiko pateikti e, pasiūlymams dėl pakeitimų ir panašu, kad bus sudėtinga pasiekti e, tai, kad būtų balsuojama dėl to um, lapkričio mėnesio plenarinėme posėdėje. Taip, panalizuosime šią galimybę, tačiau panašu, kad progų nebus daug. Konstanca. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu tam, ką sakė mūsų kolega Viktor. Jeigu randame sprendimą, tai tuomet manau, kad reikia rinkti Strasbūrį antradienį. ir surenkti kitą savaitę trilogą. Kitą savaitę turime ir frakcijos posėdį. Tačiau tie, kur yra atsakingi už šias darybas, jau bus Briuselėje ir galime iš tikrųjų surenkti trilogo sustikimą be jokių problemų. Suprantu, kad e, sprendimas komplikuotas, bet džiaugiuosi, kad dar yra tokia galimybė atsitraukimui numatyta. Nes atidėti viską gruodžiui būtų pernelyg rizikinga, rezultatas būtų negarantuotas, todėl būtinai reikia pasinaudoti visomis galimybėmis pasiekti sutarimą su taryba. Jeigu viskas bus atidėta gruodžiui, tai bus visiškai paskutinis šansas, o jeigu nepavyktų, tai tuomet nebeturėtume jokios galimybės pasiūlyti kokias nors korekcijas. Būtent man ir būtų norėjęsi pasiūlyti organizuoti trilogą kitą savaitę ir antradienį su aknelinį posėdį. Pirmininkė, taip, taip, e, vyks ta parengiamasis darbas balsavimui lapkritį. Turėsime pasitikrinti, kas yra įmanoma padaryti. Kolega Lūhan dabar kalbės. Turime likusius 10 minučių posėdžių ir tu matau daug norinčių pasisakyti. Scriu la acest lucru că trebuie să avem un Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad mums tikrai reikėtų surinkti trišalį dialogą prieš kitos savaitės koreper susitikimą arba bent jau kiek įmanoma greičiau. Tokia yra mano nuomonė. Vis dėlto nesu toks tikras, kad galiu pritarti pono Vlaceko tokiam gana pasiviam požiūriui. Nes man atrodo, jis tarsi teigia, kad jeigu kažkas nutiks, tai gerai, jeigu ne, taip pat nėra blogas variantas. Manau, kad mes kaip regioninės plėtros komitetas neturėtume laikytis tokio požiūrio, tad norėčiau pritarti Lambertui ir Konstancijai. Mums būtina užtikrinti, kad galėtume pasiekti apčiopiamų rezultatų šiuo atveju, reikia įvertinti, ką būtų galima padaryti ir kodėl vakar nepavyko pasiekti tų gerų rezultatų. Viena priežastis yra visiems žinoma, šešėlinis pranešėjas bandė mm, pasiekti e, tam tikrų teigiamų rezultatų savo paties šaliai, nors taryba aiškiai pasakė, kad e, e, tai nėra leistina ir tai galima padaryti kažkaip kitaip, o ne tokiu būdu, kokį pasirinko šešėlinis pranešėjas, nes jis norėjo aiškiai išsakyti Europos parlamento poziciją per trilogą ir taip pat buvo pasakyta, kad nesvarbu, kas nutiks su visų trišalių dialogu, aš noriu, kad mano norai būtų įgyvendinti. Tad kalbant apie tą politinio brandumo sieki, apie visą šią susidariusią situaciją, manau, kad gruodžio mėno tikrai yra per daug vėlyvas laikas, mums reikia suderintos pozicijos pasiekti čia ir reikia nuspręsti, ką daryti, kad tie, kurie prieštarauja visam šiam pasiūlymui, pasiektų bendrą poziciją. Pirmininkė, kalbant apie kompromisą su taryba, e, panašu, kad to, prie to dar nepretėjame, tačiau mes tarp savo frakcijų turime susitarti dėl šio klausimo prieš eidami trišalį dialogą, juk negalime e, skirtingų požiūrių išsakinėti per trišalį dialogą. Ponas Marinės. Ačiū, ponė pirmininkė vyko APP pasirengiamasis posėdis ryte ir buvo pasiūlytas tas, pats, tas pats dalykas surinkti trišalį dialogą kitą savaitę, kaip minėjo ponas Lačiakas. E, tiesa, taryba turėtų kažką pasiūlyti, tačiau kalbant apie tarybos susitikimas su taryba jis vyks ryte ir tarybos pozicija bus tokia pat ar antradienį Strasbūre, ar trečiadienio popietę. Vienintelis skirtumas būtų toks, kad jeigu surinktume trišalį dialogą trečiadienį popiet, būtų galimybė pasiekti susitarimą ir tai reiškia, kad kalbant e, apie ketvirtadienį, apie e, pirmininkų suiga, šį klausimą būtų galima įtraukti darbo atvarkę e, bei balsuoti dėl to plenarinėje sesijoje Strasbūre. Tai reiškia, kad būtų galima surinkti regionės plėtros komitetą susitikimą antradienį ryte. Ir Todėl aš kreipiuosi į Jūs e, laikyti šios procedūros, nes jeigu ketiname balsuoti gruodžio mėnesio plenarinėme posėdėje, labai didelė tikimybė, kad tai nebus paskelta ES oficialiajame leidinyje ir mes prarasime viską. Ačiū, tačiau nustokite teikti prašymus, mes visi bandome daryti tai, ką galime. Vakar per trišalį dialogą buvo sutarta, kad kitą savaitę trišalio dialogo nebus, tad dabar ieškome kitų sprendimų. Trumpa informacija. Taryba ir komisija patvirtino, kad jie yra pasirengę sutikti bet kada po korepero. Pirmininkė, taip, pažiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Dabar žodis ponas Siller. Kalbėsiu trumpai. Kila pavojus prarasti 4 milijardus iš solidarumo kolegoms. Pripažinome tai vakar per trišalės dėrybas solidarumo vardam. Sutikome dėrėti solidarumo vardam per trišalės dėrybas. Šanos pusės buvo grėsmė prarasti 400-500 milijonų. Tai norim, kad kolegos gautų tas 500 milijonų, bet mes rikuojam prarasti 4 milijardus. Ačiū. Kalbame apie procedūrą, bet gal grįžkim prie turinio. Tiesą sakant, viskas gan aišku. Taryba remia tik tais dvi šalis - Slovakija ir Rumunija, kalbant apie įsipareigojimus dėl e, protestų e, įsipareigojimų galimybės. E, nedaugiau ir nemažiau, kalbant apie viršutinės ribas, manas Lašakas paaiškino, kad Slovakija yra septintas sąraše šalių, kur yra bloga situacija. Kitur daug blogiau yra, negalime vilginti tokios situacijos. Jeigu taryba ir toliau nenusileis, mes turime sutikti, susitarti bent jau dėl tų dviejų valstybių, jeigu dėl nieko nesusitarsime ir tos dvi šalis nebus remiamos. Ta turime suprasti, toks pagrindinis tikslas yra tam tikros e, ribos dėryboms. Turime e, e, žinoti, kad viskas veiksis. Turi, turim būti tai gyventa iki metų pabaigos. Aišku, galime dėrėtis ilgiau, bet atsitikti gali taip, kad finale neturėsime nieko. Dujų salvė. Ačiū pirmininkė galiu pademonstruoti e, solidarumą pranešėjo požiūriui, tačiau, kaip sakė kolega Vanis Telrojus, negalime e, prarasti visko, ką jau pasiekėm. Kaip tik tai todėl sutinku, jog turime e, spartinti procesą, kaip pasiūlė panas Štenaru, kad pasiektumėm susitarimo kaip įmanoma greičiau, kadangi tuos suinteresuoti visi. Dėkui. Čia, man atrodo, e, mintis aiški. Padarysime viską, kad viskas įvyktų e, laiku. Iki pirmininkų saugos posėdžio ketvirtadienį kalbėjau e, su vadovais vakar. Jie sakė, dirbs kalbėsis, kad galbūt atvertų mm, plačiau tam tikras galimybės ir taryboje. Oldrikas. Norėčiau užsiekti kai kurias mintis. Pirmiausia, ponui Lugonui pasakysiu, kad trišalės dėrybos prieš korepero posėdį būtų neprasmingos. Trišalės dėrybos gali vykti tik tai po korepero posėdžio. Kodėl vakar nepasiekėm geresnio rezultato? pirmininko pasiūlymas koreperui nebuvo toks, e, kuriam būtų pritarta. Todėl e, koreperui kompromisu nesiūloma, nėra dėl ko dėrėtis. Jei manote, kad Slovakijai ir Rumunijai numatomos e, lėšos dinks, uh, Arba jeigu manote, kad tos šalės gaus e, mažiau, nuo pat pradžių sakiau, kad paskutinis variantas yra toksai. Ir šiandien man įvairių frakcijų atstovai e, sako, kad e, pozicija dabar kitokia yra negu kad formuluota dėrybiniuose įgaliojimuose. Tai yra, kad pritarčiau tarybos pozicijai kad kalbėčiau tik tai dėl Slovakijos ir e, Rumunijos, tai daugiau dėl nieko kito ne, nebūtų dėl ko kalbėti. Bet e, vakar e, kitokią poziciją išreiškiau, panas Dočas, atstovaujantis EPP, patvirtino poziciją. Ir sakė, jog stengsis dėrėtis būtent taip ir aš stengiausi dėrėtis pagal galiojimus. Ačiū. Gal, gal vėliau tai būtų galima padaryti. Ponas Lašakas paminėjo tai, ką aš anksčiau sakiau, kaip tik tai todėl dabar norėčiau sureaguoti. Norėčiau ponio Lašakų priminti, kad jis yra atsakingas už dėrybas. Jis yra pranešėjas. Uh, šiuo atveju ir tai jo atsakomybė. Galbūt jisai pamiršo, gal tai jam nesvarbu. Dėl dėrybų terminų, aišku, būtų buvę gerai pas, turėti konkrečią poziciją vakar, pane Lašakai. Netgi jeigu uh, ponas Dožas pareiškė kažkodį, ko prieš anksto nepareiškė. Siūlytumėm pabrėžti, kad mano dožio pozicija nėra visos frakcijos, visos EPP frakcijos pozicija. Va, vakar apie tai buvo kalbėta apie e pasirengiamąjame posėdėje ir EPP pozicija trišalėse rybas skiriasi nuo mano dožio pozicijos. Ir uh, E, rytoj bus galima dėl to apsispręsti, galima bus pakartoti vakarykštės tri, e, trišalės e, dėrybas ir laikytis mano dočio pozicijoje ir prasim, pralošime dėrybose, pralaimėsime. Norėčiau tik tai pasakyti, jeigu vakar nebuvo aiškiai PVP pozicija paremti tarybos poziciją šio klausimu, tai vienintelis dalykas, dėl kurio nebuvo sutarta pranešime. Bėda yra ta, kad dabar tarybos pozicijos neturime. Renksime naują poziciją, tai viskas e, gan komplikuota yra, bet pabandysime viską padaryti. Laiku, Viktorai, e, pažadu, kad padarytų, padarysiu viską, kad to pasiekčiau. Žinau, bet norėjau tik tai paminėti, kad taryba turi poziciją jokių galimybių svarstyti kitus klausimus, jeigu tokia e, e, tarybos pozicija buvo ir, ir jeigu tokia ir komisijos pozicija, turint galvoje, kad EPP oficialiai šiandien patvirtino savo įsipareigojimą pritarti tarybos pozicijai, kaip kad buvo anksčiau, socialistai demokratai ir Aldė taip pat prisijungė, kad iš esmės tai oficialiai reiškia, kad yra e, pozicija, dauguma yra už ankstesnę tarybos poziciją be jokių pakeitimų. Dėkui. Ačiū, Lamberai. Dank u wel. Ik kan, ik kan inderdaad bevestigen. Kijk. Dėkoju. Galiu patvirtinti vieną dalyką. Šešėliniai pranešiai ir pranešėjai turi dalyvauti dėrybose, siekiant kompromiso su taryba. Aš laukiau kompromiso vakar, tačiau vakar jo nebuvo pasiekta. Jeigu, kaip aš sakau, šventoji dvasia mūsų neaplankė vakar, e, gal rasime kitokią situaciją, kuri tiktų visiems. E, situacijos tokios nėra, tai gal tiktų visiems tarybos pozicija. Kartais dėja sus... atsitinka taip, kad susidurėme su problemomis, bet čia ir turime prisimti mūsų tenkančias dėkui. Pirmininkė, ačiū. Gal pranešėjas nori tarti žodžių, šiaip diskusijas baigtume. Bet regisi, apibendrinimų nebereikia. Ir laikysime tos krypties, kokią pasirinko daugelis iš jūsų. Ne, neturime kitų kitų reikalų. Susitiksime kito posėdžio metu, o šiandien posėdį baigėme. Visiems dėkojame.